Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Gerbiami kolegos, tęskime darbą. Pirmasis darbo tvarkės punktas tai yra komisijos pareiškimas dėl siūlomos duomenų apsaugos direktyvos. Asmenų duomenų, kurie yra tvarkomi vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose. Norėčiau priminti kolegoms, kad e, kalbant apie šį klausimą, mes neorganizuosime spontaniškų pasisakymų. Suteiksiu žodį dabar žodį komisarai Damanaki. Gerbiami kolegos, komisija pristatė pasiūlymą dėl duomenų apsaugos E, jau sausi dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, mes norime užtikrinti aukšto lygio duomenų apsaugą asmenims, kaip tai numato sutartys. Ir e, dėl antros priežasties, visų pirma, mes norime e, suteikti, sukurti technologiškai neutralų duomenų apsaugos režimą įmonėms. Dabar jau kaip ir baigėsi diskusijos dėl pateikto pasiūlymo. Taryboje yra pasiekta daug pažangos, yra parengta daug e, ataskaitų. Ką reiškia komisijai pažanga? Tai reiškia, kad e, ir toliau vyksta dėrybos dėl viso paketo pateiktų teisės aktų pasiūlymo. Uh, E, žmogaus e, teisės bei domenų apsauga e, yra labai svarbus komisijų klausimas. Ir dėl tos priežasties mes norime reformuoti esamas ES taisyklės, kuriomis yra užtikrinama duomenų apsauga. Kai kalbam apie asmens duomenų apsaugą, vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą, mes pateikėme pasiūlymą dėl kelių teisės aktų. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mes galime sukurti išsamius e, duomenų apsaugos e, teisėkuros e, projektus. Tokiu atveju bus užtikrintas individų aukšto lygio duomenų apsauga, tačiau tuo pat metu užtikrinsime, kad policijos ir teisminis bendrabiavimas būtų efektyvus, sprendžiant baudžiamasias bylas. Konkrečiai yra peržiūriama duomenų apsaugos direktyva. Ji dabar e, apima ir e, tarptautinį ir e, nacionaliniu lygmeniu vykdomą duomenų apdorojimą. Tokiu atveju bus sumažinti skirtumai šios procedūrose, kurios egzistuoja skirtingose valstybėse narėse. Ne visada lengva keistis duomenimis tarp valstybių narių. E, ir mūsų siūlomoje direktyvoje siūloma apsiriboti tik tai tarp, tarp valstybinių bendradarbiavimo. E, ne visada e, galima brėžti demarkacinę liniją tarp tarptautinio ir nacionalinio atvejo. Ne kiekvien, nelengva E, tai padaryti policininkui ar, teis, e, ar teismui. Dėl tos priežasties nacionaliniuose registruose gali būti e, duomenys, kurie buvo na, surinkti nacionaliniu lygmeniu ir kurie gauti iš kitos šalies. Nereikia kurti dviejų atskirų duomenų bazių tokiuose, tokium, tokiams aplinkybėms. Taip pat būtų visiškai neprotinga kurti kažkokius du e, taisyklių paketus e, duomenų apsaugai užtikrinti. Mes savo direktyvą norime ap apimti abu dalykus. Tai yra, kai duomenys ap, um, apdorojami nacionaliniu lygmeniu ir uh, kai tai daroma tarptautiniu lygmeniu. Taip pat direktyvoje yra tvirtinti tie patys duomenų apsaugos principai, kaip ir numatyta reglamente. Visą tai susišaukė su Europos parlamento prašymu, kad duomenų apsaugos taisyklės turėtų būti praplėstos ir turėtų būti taikomos policijos ir teisminio bendradarbiavimo sritėms. Toliau kalbant apie E, pagrindinius reglamento aspektus, jie taip pat susišaukia ir su tuo, kas yra rašoma direktyvoje. E, sakoma, kad reikia paskirti duomenų apsaugos pareigūnus, kad būtina informuoti apie atvejus, kai yra pažeidžiama duomenų apsauga ir taip pat, kad e, na, turi būti komisijos E, patvirtinti pasiūlymai e, dėl duomenų pateikimo trečiosios šalims. Duomenų apsauga yra teisė užtvirtinta ir pagrindinių teisų hartijoje, ir ES sutartyse. Būtent dėl tos priežasties naujos duomenų apsaugos taisyklės, e, jas reikės atsižvelgti ir E, ir kitų teisės aktų kontekste, ypač tų, kurie buvo patvirtinti pagal taip vadinamą trečią įramstę. Komisija taip pat yra įsipareigojusi, kad po, po trijų metų turėtų peržiūrėti, ar um, teisės aktai yra efektyvūs ir jeigu ne, pateikti atitinkamus pasiūlymus. Dėkuoju. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Labai ačiū komisijos nary. Dabar kviečiu poną Kelį EPP frakcijos vardu pasisakyti dvi, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas kalbėti dvi minutės šią svarbę temą. Ši tema svarbi kiekvienam piliečiui, kiekvienai įmonėje ne tik Europos Sąjungoje, bet ir visame pasaulyje. Turime duomenų apsaugos direktyvą, kuri yra tinkama šiuo metu. Ir svarb, čia svarbu, svarbus asmens duomenys, kuriuos tvarko policijos, policija ir vykdant teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose. Uh, E, taigi anksčiau tokia direktyva buvo pasenusi, ją reikėjo atnaujinti. E, ši direktyva buvo susijusi su tarp valstybiniu bendradarbiavimu, tačiau nenagrinėjo nacionalinio policijos lygmens ir dėl to galėjo kilti įvairiausių interpretacijų valstybių narių lygių. Svarbu, kad kai kurios valstybės narės turėjo apsaugos standartus, kitose tie standartai buvo labai menki Taigi komisija neturėjo gyvenančių taisyklių, kurios užtikrintų bendrą požiūrį. Kaip pasakė komisijos narė, patvirtinus Lisabonos sutartį, taip pat išsiplėtojus internetui, būtina atnaujinti šią direktyvą. Pačiam parlamentui labiau tiktų vienintelis instrumentas ir galėtų, parlamentas galėtų pritarti komisijos pasiūlymams taip pat dėl reglamento ir direktyvos. Vis dėlto mums kelia susirūpinimą daugelis aspektų, ypač kalbant apie tai, jog trūksta netidėliotinų veiksmų tarybos lygių. Matome, jog vykdoma tam tikra veikla reglamento priimimo srityje, tačiau tai nepasakytina apie direktyvą. Dėl to rangintume tarybą parengti tvarkaraštį, kaip jie spręs šį klausimą. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad bus nustatytas pakankamas lankstumas valstybių narių lygių tam, kad labai smarkiai neišauktų standartai vienoje valstybėje narėje, o kitoje, kad jie labai smarkiai nesuma, nesumažėtų. Galiausiai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad Airijos ministras pirmininkas e, jeigu būtų buvus diskutuojama šitokia direktyva Airijos pirmininkavimo metu, tikrai tai būtų buvę vienas iš svarbiausių prioritetų. Ačiū. Pone Keli, pone Tikau iškėlė mėlynąją kortelę. Pone Tikau e, iškėlė mėlynąją kortelę. Pone Keli, ar jūs atsakytumėte? Prašau, pone Tikau. Dėkuoju, pone pirmininkė. Norėčiau paklausti pono Kelio ar tvarkaraštie, kurio jis tikisi iš tarybos, jis prašytų, kad būtų nustatytas toks dalykas, būtent kaip naujasis paketas padarys įtaką tarptautiniams susitarimams dėl keleivio duomenų apsaugos ar SWIFT. Mums svarbu tai žinoti ir svarbu, ar tokios nuostatos atitiks naujosios direktyvos nuostatas. Ponas Kelis, taip, aš manau, jog tai yra labai svarbus pastebėjimas, kadangi mums yra būtinas nuoseklumas visur. Negaliu numatyti, ką darys taryba. Vis dėlto, manau, jog svarbu atsižvelgti visus šios dalykus. Ypač labai svarbu, kad taryba imtųsi netidėliausinų veiksmų šioje srityje, tam, kad būtų galima užbaigti šios direktyvos svarbimą šios tarybo, komisijos kadencijos metu. E, kitais metais, 2014 e, metais, bus nauji rinkimai ir bus sunku padaryti, pasiekti pažangos, jeigu dar bus daug kas nenuveikta 2014 metais. Ačiū, ponė Keli. Dabar socialdemokratų vardu ponas Dimitrijus Drucas. Trims minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už jos e, pranešimą Europos parlamente, taip pat ir už jos šiandieninį pranešimą. Turiu pasakyti, kad mes visi sutarėme šiuo klausimu dėl asmens duomenų apsaugos, kalbant apie ES piliečius. Tačiau e, žinome, kad e, šis, šis rytis reikalauja mūsų visų tinkamo dėmesio ir rimtumo. Čia Europos parlamente mes labai rimtai vertiname šį klausimą. Ir būtent dėl šios priežasties Europos parlamentas yra ir išliks ypač reiklus ir griežtas kitų sąjungos institucijų atžvilgių šiuo klausimu. Kaip žinote, ponė komisijos narė, Europos parlamentas nuo pat pradžių norėjo vienos priemonės reglamento kuris apimtų visus aspektus ir visus sektorius susijusius su asmens duomenų saugojimu. Ar tai būtų privatus sektorius, ar tai būtų asmens duomenų apsauga, ar duomenys tvarkytų policija ir teisminės institucijos. Deja, tai nebuvo gyvendinta ir rezultatas yra toks, kad dabar mes turime nagrinėti tokius pasiūlymus dėl reglamento ir dėl direktyvos. Vis dėlto Europos parlamentas pritarė komisijos siūlymams ir mes visgi nusprendėme juos peržiūrėti ir teikti kaip vieną teisėkūrinį paketą. Taigi tai praktinis lygis, taip pat ir esminiai dalykai. Toliau norėčiau pabrėžti, kad negalime turėti reglamento be direktyvos. Ir mes laikysime šio paketo, laikysimės šio paketo idėjos tam, kad galėtume užtikrinti nuoseklumą šioje srityje. Šiandien, ponė komisijos narė, savo pranešime jūs dar kartą patvirtinote tą faktą, kad komisija suvokia tai kaip vieną paketą, kalbėdama apie reglamentą ir direktyvą. Tikėkite manimi, ponė komisijos narė. Mes nesiskundžiame komisiją. Mūsų bendradarbiavimas yra puikus su komisija. Ir tikrai be jokių abejonių tą galiu dar kartą pabrėžti šiandien. Deja, to negalėtume pasakyti apie mūsų bendradarbiavimą su taryba. Norėčiau paklausti jūsų, kurgi yra taryba šiuose diskusijose, kodėl ji nedalyvauja šiandien čia, kad atsakytų į konkrečius žodinius klausimus. Leiskite pasakyti, kad, na, šalia pagarbos rodymų institucijoms, parlamentui, mes turime padaryti išvadą, kad taryba nesuteikia pakankamos svarbos tokiam svarbiam klausimui Europos piliečiams. Deja, taryba vilkina darbą dėl šios direktyvos ir manau, jog man kyla teisėtas klausimas dėl to, kodėlgi taryba atsisako bendradarbiauti. Leiskite man padaryti išvadą, ponė pirmininkė, pabrėžiant, kad Europos parlamentas gins savo poziciją, e, taikydamas visas teisėtas priemonės, tam, kad mes užbaigtume šią procedūrą dėl direktyvos reglamento, kad tai būtų galima gyvendinti kaip paketą, kad mes užtikrintume aukštą Europos piliečių ir asmens duomenų apsaugos lygį. Dėkoju. Ksenomatos, tisomados. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Toliau Alde frakcijos vardu Sofija Intfeld, dviem su pusė minutės. Jei kas iš jūsų stebėjo JAV prezidento rinkimų kampaniją, tai žinosite, na, ką turiu galvoje. Jaučiuosi šiek tiek kaip klintas įstvadas, kalbėdamas apie e, tuščią kėdę, nes e, vėlgi Parlamentas e, tuščias, kolegas e, jau sakė, kad parlamentas norėjo, kad tai būtų paketas, e, reglamentas sujungtas su, su, su direktyva, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad direktyva mums yra būtina sąlyga, kad toliau būtų galima vykdyti policijos teisminį bendradarbiavimą. Taryba turėtų tai suprasti, kadangi taryba taip pat turi norų Ir jie taip pat nori eiti prieki policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje, tačiau kaip policija ir teismai gali keistis duomenimis, jeigu nėra tinkamos asmens duomenų apsaugos, todėl aš e, labai e, būčiau už tai, kad ta tuščia taryba e, toliau e, sparčiai dirbtų su direktyva, tačiau iš tiesų ne kelio gairio plano mums reikia, bet rezultatų ir greitai, jei taryba nori tvirtinti tolesnės priemonės policijos teisminio bendradarbiavimo srityje, aš galiu pagalvoti apie kelias įdomias e, temas dokumentus, tarkim, ES PNR, Europos tyrimo orderis. Ir iš tiesų taryba turėtų paspartinti darbą su direktyva, taip pat norėčiau priminti tarybai, kad direktyvos pirmtakas, pagrindų sprendimas, kuris dabar, tiesą sakant, galioja, tai e, buvo tas sprendimas, dėl kurio už kurį balsavo e, Europos parlamentas, tačiau tai buvo iki Lisabono sutarties, bet dabar nemanome, kad dabartinė sistema yra pakankama. Todėl e, tarybos parengtas dokumentas turi būti kur kas geresnis negu dabar galiojantis dokumentas. Toliau turime derinti direktyvę su reglamentu. Mus nuvylė tai, kad buvo du teisės aktai, o ne vienas. Mes labai netgi siekiame e, e, užtikrinti, kad būtų e, vienas bendras suderintas duomenų apsaugos ligmuo, kalbant apie visų asmens duomenų naudojimą. Ir galiausiai, kolegos, norėčiau grįžti prie užuominos įklinta įstvada. Aš norėčiau štai ką pasakyti tarybai, kaip E, Klintas Įsudas e, sakė, vaidindamas e, purvinai Harį. Jis sakė, užduokite savo vieną klausimą, ar jums sekasi. Ir klausimas tarybai būtų, kaip jie elgsis su parlamentu. Žodis kolegai Albrecht, žaliųjų frakcijos vardu pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame ne tik tai apie duomenų apsaugą, kalbame apie tai, kaip ateityje Europoje bendradarbiausia policija yra teismai. Daug metų uh, šioje srityje buvo e, siekiama tvarkyti na, duomenis tarp valstybinių lygmenių. Ir ką mes nekartą sakėme, kad bendri duomenų apsaugos e, standartai turėtų būti nepa, nepažeisti. Deja, 27 valstybių narių ministrai tai neatsižvelgia e, siekiama, kad policijos priemonės būtų pripažintos aklai kad valstybės narės išduotų orderius. Tokiu būdu e, neatsižvelgiama į skirtumus tarp valstybių narių, ypač kalbant apie asmens duomenų apsaugą. Direktyvos projektas šiuo klausimu e, turėtų išspręsti šitą problemą. Tačiau vis dėlto svarbus e, pirmas žingsnis E, tai ir būtų toks, e, kalbant apie na, tą asmens duomenų apsaugos e, spragą. Tačiau yra tam tikras nenoras bendradarbiauti peržiūrint direktyvą, tad iš tiesų siekiant kad būtų vykdomas policijos esminis bendradarbiavimas ES lygmenių, reikia minimalių e, standartų. Ačiū. ECR frakcijos vardų Timotis Kirkopas. Pirmininkė, aš e, rašiau, rengiau pranešimą dėl uh, PNR duomenų. Ir aš manau, kad e, ši direktyva sustiprins e, žmonių pasitikėjimą e, teisės saugos institucijų darbo. Mes norime, kad būtų sukurtos ES tokios institucijos, kuriomis žmonės galėtų pasitikėti. Todėl aš manau, kad ši direktyva ne tik tai užtikrina žmogaus teisę, teisės, tačiau ir sukuria mechanizmą, kaip duomenų, duomenimis turėtų būti keičiamasi. E, aš norėčiau pabrėžti, kad ši direktyva negali spręsti e, visų problemų kurios yra susijusios su dabartinėmis ir būsimomis teisėkuros priemonėmis. Mūsų tikslas yra apsaugoti ES piliečius ir jų teisės. Ačiū. GUE frakcijos vardu. Pone Kornelija Ernst. Pono ir ponios tarybos atstovų nematau, galbūt jie mus stebi internetu, galbūt vėliau su mumis susisieks. Taigi, bet kuriuo atveju labai apgailestauju, kad tarybos atstovų čia šiandieną nėra. Tai jau parodo tarybos požiūrį Europos parlamentą. O bet kuriuo atveju aš manau, kad taryba turėtų na, daugiau dėmesio skirti uh, duomenų apsaugos klausimui. Uh, E, policijos ir teisminis bendradarbiavimas e, yra dažnai siejamas su žmogaus teisų e, pažeidimais. Kaip yra, pavyzdžiui, duomenys saugojami, kaip yra apdorojami. Dėl tos priežasties reikia sukurti kažkokias taisyklės, vieningus standartus, E, kuriamis galėtų vadovautis policijos ir teisminės institucijos e, apdorodamos duomenys. Aš manau, kad e, tikrai mes norėtumėm, kad būtų pasistumėta tiek direktyvos, tiek reglamento atžvilgiu. Ačiū komisijos vardu komisarė Davanakį. Ačiū norėčiau padėkoti visiems uh, E, kalbėtojams, kurie paremė komisijos pasiūlymus. Ir šiuo atžvilgiu norėčiau sugrįžti prie dviejų esminių dalykų. Visų pirma, dar kartą pakartoju. E, komisijai pažanga šiuo klausimu reiškia, kad mes dėrėsimės ir dėl e, direktyvos, ir dėl reglamento, kaip dėl paketo. Mes parengėme du teisėkuros projektus nepaisant to, kad Europos parlamentas prašė vieno, tačiau dabar reikia orientuotis į procedūrą. Ir galiu dar kartą pakartosiu, kad mes reikalausime, kad būtų deramusi dėl dviejų teisės aktų kaip dėl paketo. Antras dalykas. Mes darysime viską, ką galime, kad naujas teisės aktas dėl duomenų apsaugos bus priimtas domin, atsiprašau, būt, bus toks, kad būtų galima atsižvelgti į visus tarptautinius susitarimus, kurie gali būti aktualūs šių dviejų teisėkuros aktų atžvilgių. Kaip suprantame, tai yra pati svarbiausia problema, kadangi šis teisės aktas yra susijęs su žmogaus teisėmis su pagrindiniais principais, kurie įtvirtinti sutartyse. Ir vienai par kitaip e, verčia mums, mus priimti sprendimus. Aš žinau, kad, e, na, yra susidariusi aklavėte, norime iš jos išeiti ir e, dar kartą kartoju, komisijos atstovai čia atvyko ir yra pasirengę E, bendradarbiauti, kad būtų išspręstos problemos tiek su Europos parlamentu, tiek su taryba. Aišku, mes e, sveikinsime bet kokias e, iniciatyvas, kurias imsis airiai pirmininkavimo metu, jeigu jie bandys kažkaip išeiti iš susidariusios aklavaitas. Ačiū. Labai ačiū komisijos nariai. Tuo baigiame šias diskusijas. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra bendros diskusijos dėl žuvininkysės politikos. Pranešėjai yra ponas Grobačikas, ponas Galegeris, ponas Ferreira, ponas Patrao Neves ir pona, ponė Liovin. Taigi dabar suteiksiu žodį pirmajam pranešėjui, Ponui Marekui žodžiu.